Okay, then we open up the meeting. Please take a, a seat. Pradėsime posėdį, prašau visus susėsti. Eikime prie trečiojo punkto, darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau informuoti, kad dėja komisijos narės sirgo ir turėjo likti namie. Taigi dėl to su komisijos narė nebus dalymas nuomonės dėl prioritetų, dėl vystimosi politikos, visa tai nukeliama į vasario mėnesį. Kol kas tiek papildomas informacijos, ar galime patvirtinti darbo atvarkės šio pakeitimo? Gerai. Toliau, pirmininko pranešimai. Tarptautinė kovos su vaikų kareivių naudojimo diena vas, vasario 12 diena, po trijų savaičių, bus tarptautinė diena skirta kovai su vaikų kurių naudojimu, taip pat ir ši diena dar vadinam raudonos e, rankos diena. Per praeisę kadenciją šis komitetas nutarė minėti šią dieną, atkreipti daugiau dėmesio įvairiose pasaulio vietose, ypač po konfliktų, tokias vietas kaip Mienmaras, Sirija, Demokratinė Kongo Respublika, Nigerija ir Pietų Sudanas ir kitose, dėje vis dar dažnai naudojami kariai vaikai. Reikia nuolat smerkti tokią praktiką. Mes ir toliau stebėsime tarptautinės bendruomenės ir ES veiksmus, kuriais siekiama stabdyti šią siubingą praktiką, kuri atima iš vaikų jų pamatinės teisės, įskaitant teisę į švietimą. Nėra tikslių skaičių, tačiau skaičiuojama, kad maždaug be bent 250 tūkstančių tokių yra vaikų karių pasaulyje. Gerai, eikime toliau. Protokolo tvirtinimas 6-7 lapkričio ir 25 lapkričio. Jie buvo išplatinti e-posėdžio E, failę. Jeigu neturite jokių pastabų iki posėdžio pabaigos, tuomet bus galima laikyti patvirtintų šį protokolą. Toliau. Komisijos pranešimai. Ar komisija turi kokių nors pranešimų? Ne, labai gerai. Tuomet elektroninis balsavimas. Pirmiausia, 18 metų bendrojo biudžeto vykdo patvirtinimas aštuntasis, devintas, dešimtas metais e, Europos plėtros fondai. Charles Gerens abiejų punktų tas pats yra pranešėjas. Ir šią procedūrą parlamentas kiekvienais metais tikrina ES biudžeto įvykdymą. Mums ypač rūpi biudžeto eilutės skirtos vystimuisi Taip pat e, kai kurie šie klausimai netraukti į biudžetą, tačiau vis tiek komisijos įgyvendina pagal prioritetus. Biudžeto kontrolės komitetas yra vadovantis komitetas ir parlamentas pirmiausia remiasi audito rūmų darbu ir jų ataskaita. Dabar norėčiau perėti prie balsavimo. Kaip žinote, balsavimas vyks elektroninis, Bandysime balsuoti kaip galima greičiau. Taigi pirmiausia, pradame balsuoti dėl devinto pakeitimo. Yes. Paragraph 1, Amendment 1. Pirmas pakeitimas, pirma dalis. So it's on the EDF. Oh, okay, okay. I wasn't clear on that. Okay. This is uh, on. Bendrojo biudžeto pagrindimo patvirtinimas 8.9.10.11 EDF. Ar visiems aišku? Pirmas pakeitimas, pirma dalis. Well, it's a free world, you know? Okay, I think. Taigi balsuojame laisvai visi. Ar visi suprato, už ką balsuojame? Baigiame balsuoti. Tai padėkime vicepirmininkiai balsuoti. Taip, vis dar balsuojame. No, no, no, it's like that. And now? Je vais retourner là-bas. Ça fonctionne pas It's not my fault. No. this time. This time. <laughs>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 Atmesta. Ar visi mato rezultatą? Mato rezultatus, taigi. Labai gerai. Atmesta. Eikime toliau. Pirmoji dalis antras pakeitimas. Tiksliau atkrenta ši dalis. Eikime toliau. Antroji dalis. Taigi pirma dalis. Antras pakeitimas. Balsuojame.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 No, it said uh, the vote is closed now. No, no. We can do, maybe you can try here. We do, we do a test vote now to see if we can get... Uh... Padarysime bandomai balsavimą. Norime įstikinti, ar vicepirmininkės kortelė veikia. Taigi pabalsuokime tiek šiaip. Veikia dabar čia? Gerai. Visi pasiruošę, balsuokime toliau. Taigi toliau, antroji dalis – Trečias pakeitimas, balsuojame. Baigiam balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Ketvirtas pakeitimas, balsuojame. Baigiam balsuoti, einame toliau. Vienu žaliųjų bal... frakcijos nariu yra per daug balsuojančių. Tai štai kur bėda, sako pirmininkas. Gerai, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau atkrenta kitas pakeitimas ir einame prie šešto pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Galtinis balsavimas dėl visos nuomonės. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Gerai. Taip. 18 balsų už, vienas prieš, vienas susilaikė kaip matote ekranuose. Toliau eikime. Biudžeto vykdomo patvirtinimas, bendras biudžetas Europos komisija. Antroji dalis pirmiausia. Pirm, pirmas pakeitimas, nuo kurio pradėsime. Balsuojame. Ar visi balsavo? Patvirtinta. Toliau balsavimas dalimis, pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiau balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis, balsuojame. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau. Antra dalis, antras pakeitimas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečia dalis, šeštas pakeitimas, balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau septynas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 11 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 11, 12, 12 pakeitimas. 11. Gerai, sako pirmininkas, 11. Vykdytas pakeitimas vis tik balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau atliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 18 už, 2 prieš. Gerai, dėkoju. Eikime toliau. ES ir Afrikos sami strategija. Galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto. Gerai, balsuojame. Baigiame balsuoti.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 But no, it, it went very well. Okay, uh, let's resume. Uh... Teskime posėdį. Ir pereiname prie dešimtojo klausimo. Tai yra tradicinis keitimasis nuomonėmis su rotuojančia valstybė, pirminkaujančia ES taryboje nuo šio mėnesio pradžios, tai daro Kroatija, kaip žinote. Pirmą kartą po to, kai įstojo į Europos Sąjungą 13 metų Liepos mėnesį, tai rekordiškai trumpas laikas nuo įstojimo iki pirmininkavimo. Šiandien norime pasveikinti į komitetą atvykusi Gordon Garlič Radmaną, kuris yra užsienio ir Europos reikalų ministras Kroatijoje ir jis diskutuos su mumis apie jų prioritetus humanitarinės pagalbos srityje. Ponas Grlič Radman, ačiū Jums, kad atvykote pas mus. Esu įsitikinęs, kad ši diskusija bus tik pirmoji iš daugelių progų, kuomet galėsime pozityviai bendradarbiauti su jumis supervinkaujančia šalimi. Prieš pradedant norėčiau priminti kolegoms, kad ponas Grlič Radman čia atstovauja pirmininkaujančią valstybę humanitarinės pagalbos srityje. Ir klausimai vystimosi srityje patenka į komisijos narės Urpilainen kompetencijos srity, kurios šiandien, kuri šiandien neatvyks pas mus. Ir tuos klausimus paliksime kitam susitikimui. Kaip žinote, iš nuolatinių pokalbių su pirmininkaujančia valstybė, pasaulius ir toliau, pasaulyje ir toliau didėja poreikis humanitariniai pagalbai dėl įvairių krizių, konfliktų zonos, humanitarinės pagalbos teikimui kliudo pagarbos trūkumas humanitariniai, tarptautiniams humanitariniams įstatymams, ir tuo pat metu gamtinės stichinės nelaimės pasitaiko vis dažniau dėl klimato kaitos. ES ir valstybės narės yra didžiausios donorės teikiant humanitarinę pagalbą. Ir dėl to jos keičia savo darbo būdą, pabrėžiant būtinybę stiprinti atsparumą, stiprinti e, humanitarinę ir vystimosi ir taikos paramos teikimo ašį. Taigi dabar suteiksiu žodį ministrui, kad jis pristatytų Kroatijos pirmininkavimo prioritetus. Na ir po to mes suteiksime žodį mūsų koordinatoriams ir komiteto nariams. Prašom, ministrė. Labai ačiū pirmininkė Tobė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė būti čia Europos parlamente, susitikti su jumis ir atstovauti čia Kroatijos Respubliką. Kaip žinote, tai yra pirmasis Kroatijos pirmininkavimas taryboje. Na, tai yra pažymėtinas laikotarpis mums, nes mūsų narys, šalis yra naujausia ES narė. Ir mes didžiuojamės, kad nuo 92 metų, kai Kroatija tapo tarptautiniu mastu pripažinta kaip šalis e, ir tarptautinės teisės subjektas e, jau praėjus 2018 e, metų mes jau pirmininkaujame ES. Prašom suprasti, kad šis faktas mus nuteikia emocingai. Mes didžiuojamės, kad esame ES nariai. Tai yra mums labai svarbu, nes Kroatija yra proeuropietiška šalis. Kroatija įstojo ES prieš septynerius metus. Ir taika ir demokratija mums nebuvo duota, mes turėjome juos iškovoti. ES yra vienintelė valstybė narė patyrusi keturių metų karą prieš 30 mečius. Ką, ką mes iš to pasimyki, pasimokime? Partnerių šalių stipri valia, e, remiame donorų geros valios, padeda išspręsti saugumo iššūkius, neša tvarų vystimąsi ir augimą. Mūsų pirmininkavimas prasideda tuo metu, kai ES reikia priimti svarbius sprendimus. Tie sprendimai darys įtaką mūsų strategijai ir finansiniai sistemai, bendradarbiaujant su, mūsų šali, su šalimis mūsų kaiminystėje ir visame pasaulyje. Daug pasaulinių problemų, skaitant e, saugumo trūkumą, klimato kaitą, didėjantį šią neligybę kuria kliūtis pasaulio klestėjimui. Mes esame įsitikinę, kad tuos iššūkius reikia ir galima spręsti veikiant kartu, siekiant sinergijos. Todėl mes pasirinkome tokį lozungą kaip stipri Europa e, visų iššūkių kontekste. Tai yra mūsų, bet tai gali būti ir ES lozungas. Vienas iš pirmųjų žingsnių bus suteikti papildomą postumį dėryboms dėl mūsų bendrojo biudžeto, dėl daugiametės finansinės programos. Tik tai atvirai ir bendradarbiaujant su parlamentu, komisija ir taryba, ES pavyks užbaigti šį labai svarbų darbą laiku kaip šeima mes turime dirbti kartu. Tai yra kartu parlamentas, komisija ir taryba. Taryba yra pasiryžusi e, sukurti naują globalų integruotą išorės finansavimo priemonę, kuri geriausiai galėtų spręsti ES politinius tikslus. Kartu galime pasiekti rezultatų ir kompromisų. Jeigu kalbėsime apie Brexitą, prieš likus kelioms dienoms iki Junktinės karalystės tvarkingam išsaimui iš ES. Deja, galima apgalėstauti dėl to, bet e, turime gerbti Junktinės karalystės sprendimą. Mes prarandame ne tik valstybę narę, bet prarandame ir labai svarbę humanitarinės ir vystimosi paramos donorę. Mūsų politika patirs poveikį, kai nebus Junktinės karalystės. Aš tikiuosi, kad netrukus pradėsime diskusijas apie, nau, dėl naujų santykių su Junktinė karalystė ir Kroatija yra pasiryžusi siekti sustarimo su Junktinė karalystė ar sustarimo projekto tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Šiame procese parlamento vaidmuo kaip teisės aktų leidėjo ir partnerio bus labai svarbus turint galvoje visus Kroatijos prioritetus, mes pabrėšime pirmiausia ES, kuri vystosi, apjungia ir saugo. Bet to mes skirsime savo darbą stiprinti įtakingą Europą. Europą, kuri pasisako už daugia šališkumą ir Europos vertybės bei interesus. ES išorės veiksmų bus orientuoti į Junktinių tautų 30 metų darbo atvarkę. Mes manome, kad ši darbo atvarkė e, yra kelias į tvarų vystimasis, vystimasi ir klėstėjimą pasauliniu mastu. Geriau dirbti kartu, kaip sakome, Europos konsensusą dėl vystimosi bus Europos pirmininkavimo programos esmė. Kroatija pasisako už vystimos iniciatyvų plėtojimą remiantis bendradavimu su mažiausiai išsivyščiusiamis šalimis, ypač Afrikos šalimis. Tvarus vystimasis Afrikoje yra labai svarbus tikslas, reikia, kuriam reikia tiek išorės, tiek vidaus strategijų. Turime nuveikti daugiausia politinė, panaudodami politinės, ekonominės ir investicijų galimybės, kurios suteikia Afrika su savo augančia ekonomika ir e, augančiais gyventojų skaičiumi. Mes turime skurti lygių partnerių partnerystę. Ir taip pat turime dirbti, kad būtų baigtos dėrybos e, pasirengimą pasirašyti postkotonų susitarimą. Parlamentinis bendradarbiavimas taip pat bus labai svarbus e, ateityje bendradarbiavant su AKR šalimis. Be to mes matome daug gerų galimybių išorės investicijų srityje, teikiant konkrečias paskatas, kurti padarės darbo vietas ir stiprinant verslą, ypač tarp jaunesnių gyventojų ir taip prisidėti prie tvaraus vystimosi Afrikoje. Tuo pat metu neturime savo energijos ir mūsų dėmesio nukreipti nuo bendradarbiavimo su vidutinių pajamų šalimis. Turime turėti ilgalaikę viziją politiniam ir ekonominiam bendradarbiavimui su tomis šalimis tiek e, palaikant dvišalius santykius, e, tiek e, vertinant jos kaip partnerius ir sąjungininkus daugia šalėje arenoje. ES strateginių veiksmų patikimumas atsispindi mūsų atsakingame požiūrėje į mūsų kaiminystę tiek rytuose, tiek pietuose. Tai yra strateginė investicija į stabilumą, saugumą, tolesnį ekonominį vystimas ir sanglaudą Europos žemynę. Todėl Kroatija pasisakys už veiksmingą ir pa, na, patikimą plėtros politiką. Mes sieksime pradėti narystės darybas su, su Šiaurės Makedonijos Respublika ir Albanija. Taip pat drąsinsime kitas šalis regione, pietų, pietryčių Europoje žengti tolesnius žingsnius vykdant reformas ir eiti į priekį e, plėtojant jų europinę perspektyvą. Mes turime e, remti pastangas kurti visapusišką partnerystę su migracijos, kilmės ir tranzito šalimis ir visas priemonės ir naudoti tam, kad būtų pasiekta pažanga šio jautrių klausimų. Kroatija skatins diskusijas apie žalę Europą inkorporuojant tvarų ekonominį augimą ir vystimas. Klimato pokyčiai jau dabar turi didelį poveikį europiečių gyvenimams. Todėl mes norėtume pateikti komplementą Europos komisijos pirmininko iniciatyvai dėl žaliojo kurso, nes tai yra būtinas sprendimas siekiant gerovės pasaulyje. Ši politika turi būti plečiama kaip E, gyvenimo koncepcija ir mūsų atsidavimo e, klimato veiksmams išraiška. Tai yra mūsų atsakomybė prieš jaunąją kartą. Bioįvairovės projektai, miestų saugos, jūrų aplinkos apsaugos projektai yra bendras interesas. Esu įstikinęs, kad mes kartu rasime sprendimų ir Kroatija pirmininkavimo metu stengsis tai, tai pasiekti. Dar vienas horizontalus prioritetas yra lyčių klausimai. Todėl mes remsime pažangas, siekiant naujų įsipareigojimų, kurie sustiprintų mūsų esamas sistemas ir leistų mums pažengti į pažangesnį etapą siekiant lyčių lygybės. Na ir pagaliau, <clears throat> kadangi mes suprantame, kad šie prioritetai gali būti pasiekti veiksmingai tik tai per partnerystę su nevyriausybiniais partneriais. Mes skatinsime bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi, plėtinė visuomenė ir akademinė bendruomenė. Be kita ko. Rezumuojant, mes visi galime didžiuotis, kad ES yra pasaulio didžiausia donorė teikiant vystomąją ir humanitarinę pagalbą. Turėdami savo strateginius ir teisėkuros instrumentus, mes esame pasaulio lyderiai laikantis tarptautinių įsipareigojimų ir veiksmingiausias bei gerbiamiausias partneris vystimosi ir humanitarinės politikos rytyje. Skurdo mažinimas, išnaikinimas yra vienas mūsų didžiausių prioritetų. Ponios ir ponai, gerbėjami Europos parlamento nariai, mūsų kolektyvinė humanitarinė sistema gerėja bet e, didėja ir pasauliniai humanitariniai poveikiai. Jie auga greičiau negu mūsų kolektyvinis atsakas. 2019 metais e, stebėjome e, nematytą iki šiol poreikį humanitariniai pagalbai. Ir jeigu klimato kaitos ir konfliktų priežasis nebus naikinama, situacija blogės. Deja, vis dar yra signalų, kad nesilaikoma tarptautinės humanitarinės teisės ir humanitarinių principų. Nors civilių apsauga ginkluotose konfliktuose yra įtraukta į Ženevos konvenciją, kurios patvirtinimas 70-asias metinės minėjome pernai, ginkluoti konfliktai siaučia daugelį pasaulio dalise Na, o ten yra situacijų, kuomet dauguma aukų yra civiliai. Pirmą kartą per keturis metus mm, didėja smurtinių ištestų ir intensinių konfliktų skaičius. Jie e, sukelia plačiai paplitusi badą, mirtis, sužeidimus, psichosocialinės traumas, gyventojų e, bėgimą iš gyvenamųjų vietų, pragyvenimo šaltinių praradimą, ir šiaip didžiulės kančias. Ginkluotų konfliktų poveikis yra stipriausias pažydžiamiausių žmonių atžvilgių, tai yra moterų ir vaikų. Mes visi suprantame, kad mūsų turimi ištekliai teikti tai humanitarinę pagalbą tiek kilus gamtinėms, tiek žmogaus kaltoms katastrofams nėra pakankami. Kai ištinka katastrofa, labai dažnai trūksta koordinavimo teikiant pagalbą. Prastai bendradarbiavime tarp paramos teikėjų ir e, šalių partnerių atstovų. Mums reikia turėti viziją, ką reikia daryti po to, kai išgelbėjame žmonės. Turime remti tvarios visuomenės siekius. Todėl turime būti išmanus, dėkti naujoves, per mūsų priemonės, kurios sudarintų visas mūsų pastangas. Viena to, tokia priemonė yra tri, trišakio požiūris, kuris sieja skubę humanitarinę pagalbą su ilgalaikio vystamojo bendradarbiavimu ir mūsų politinėmis pastangomis. Todėl, pirmininkaujant Kroatijai, mūsų tikslas bus stimuliuoti diskusijas, diskusijas dėl to, kaip pasiekti daugiau sanglaudos ir daugiau suderinamumo tarp visų e, partnerių teikiančių humanitarinę, vystamąją ir taikos pagalbą. Didžiausias iššūkis yra koordinavimas ir gyvendinimas. Ir todėl mūsų rezultatas turėtų būti mažiau dubliavimas ir daugiau priemonių skiriamų tiems, kuriems reikia pagalbos. Mūsų pirmininko programos e, centre humanitarinės paramos srityje yra būtin poreikis siekti prevencijos, pasirengti ir reaguoti į krizės, ypač e, pažeidžiamiausių žmonių atžvilgių ir tų populiacijų, kuriams e, keila pavojus atžvilgių. Jeigu panaikinsime nestabilumo priežastis veiksmingiau, bus lengviau užkirsti kelią krizėms ir prisidėti prie stabilumo išlaikymo. Ir šiuo tikslu pirmininkaujantį Kroatiją ypač pabrėž nelaimių rizikos mažinimo ir atsparumo stiprinimą šalise, kuriuoms dažnai kyla stichinės nelaimės. Kaip esame patyrę ir savo a, a, pačių atveju konflikte, labiausiai pažymos grupės - vaikai, moteris, pagyvenę žmonės ir neįgalų žmonės nukenčia labiausiai. E, šiandienos humanitarinių krizių atvejais civiliai patiria vis daugiau išpalių ir jie ta, tampa smurto vykdytojų teikiniais. Rekordiškai didelis vaikų, jaunimo ir paauglių skaičius patiria poveikį, dėl ko jie priversti bėgti iš namų. Pirinkavimo metu Kroatija dirbs siekiant pripažinti plačiau jaunimo ir paauglių svarbą socialinės rehabilitacijos srityje. Mes skirsime savo darbą, kad e, kalbėtume apie jaunimo ir paauglių poreikius ir siekius, kai jie patiria humanitarnę krizę. Mes ypač daug dėmesio skirsime smurtui lyties pagrindu. Tai yra problema yra plati, siekiant įgalinti moteris, viso, moteris visuomenėse. Vienas iš mūsų prioritetų bus toliau tyrinėti įvairių psichosocialinės paramos formas, ypač pagalba e, asmenims nukentėjusiems nuo konfliktų. Nelaimės konfliktai, sveikatos problemais e, turi didelių psichosocialinių pasiekmių. E, tų, kurie jas patiria geroviai, veikimui ir sveikatai. Ypač vaikai susiduria su didelė rizika tuo metu, kai e, jų vystimasis, emocinis, e, fizinis vystimasis yra svarbiame laiko e, periode. Pastaruoju metu Kroatija sukopė nemažai patirties šioje srityje, kaip padėti žmonėms patyrusiems traumas. Todėl mes pradėsime diskusijas apie įvairias psichosocialinės paramos formas, E, kalbant apie smurtą, nesaugumą, nestabilumą per krizinės ir e, po krizinės situacijas. Mes ir toliau remsime diskusijas apie humanitarinius poreikius ir apie atsaką e, esamose ilgo užsitęsusiose krizėse. Ir mūsų kalbėsime apie konkrečias krizės. Didžiausios krizės, tokios kaip Jemene, Sirijoje ir Venezueloje, bus aptariamas nuolat. Mes stebėsime situaciją rytų ir pietų kaiminystėje, privartinius žmonių iškelinimus Sahelyje, ebolos proveržius Kongo Demokratinėje Respublikoje, Sahravį pabėgėlių e, situaciją. Na ir mūsų artimiausia kaiminystė reikalauja mūsų dėmesio migrantų ir pabėgėlių situacija Vakarų Balkanuose, ypač Bosnijoje ir Hercegovinoje, turi būti aptariama išsamiau. Europos partnerystė su Vakarų Balkanų šalimis yra šia prasme vienas svarbiausių elementų, kalbant apie neteisėtos migracijos klausimus. Kroatija ypač e, vertina iniciatyvą siekiant e, susidaroti su humanitarnė situacija Albanijoje, kuri nukentėjo e, nuo naikinančių žemės drebėjimų eilės praėjusiais metais. Ir mes džiaugiamės, kad ES sureagavo greitai ir surengė donorų konferenciją vasario 17 dieną. Gerbiamas vystimosi komiteto pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Labai ačiū Jums už dėmesį ir už galimybę pristatyti Jums Kroatijos pirmininkavimo prioritetus humanitarinės politikos srityje. Dabar esu pasirengęs išklausyti Jūsų komentarų ir atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū. Thank you, Dėkuoju, ponė ministrė, už šią įžangą. Na ir be abejo, mūsų komitetas džiaugiasi būsimų bendradarbiavimo e, su jumis e, jūsų pirmininkamo metu. Na be abejo, čia yra daug narių, kurie turi daug klausimų ir netgi sakyčiau, jie turi lūkesčių susijusių su jūsų pirmininkavimu. Na ir pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams. Na ir gal kai kas pavaduos koordinatorius, taip pat e, suteiksiu žodį mūsų nulatiniams pranešėjams. Na, po to jau kiti nariai, kurie turi klausimų, taip pat turės galimybę užduoti tos klausimus. Taigi nesijaudinkite, e, bus ilgas pasikeitimas nuomonėmis. Na ir pirmasis koordinatorius iš EPP frakcijos, e, Jokš Halmenė galės užduoti klausimą. Dėkoju, Tomai. E, gerbiamas ponė ministra, dėkoju, laba diena. Iš tikrųjų buvo nepaprastai malonu uh, jūsų klausytis, jūsų programa detaliai labai nuodugniai ir mus informavote, tačiau kartu pastebėme tam tikrą stiprų charakterį, tai yra svarbu. Uh, tam, kad e, ir vystimas pagalbos, humanitarnės pagalbos rytyje galėtume parodyti, kad esame stiprus. Ir džiugu, kad Kroatija prisijėmė e, šią atsakomybę be jokių paskalajanėlių e, traumų, be patirties šios rytyje. Ir aš manau, kad esminis dalykas yra tai, kad jūsų neslegia kolonijinės praeities našta. Tačiau, kita vertus, Tai reiškia, kad reikia prisimti atsakomybę už šalis, šalių grupės ar žemynus, kurie politinių, geografinių požiūrių labai skiriasi nuo mūsų, yra toli nuo mūsų, tačiau jūsų pasisakymas tikrai įkvėpia vilties kadangi matome, jog jums humanitarnės pagalbos, vystumo bendradarbiavimo pagalbos e, politika yra itin svarbi. Taigi, naudotis, e, norėčiau suteikti žodį pasakyti, aišku, ir kitoms kolegoms, tačiau kolegams susipažinau su, su programa ir uh, jūs kalbėjote apie, apie pamirštas humanitarnės krizės. Tikrai. Uh, Nes yra tokių madingų šalių ir ma, ma, netokių madingų šalių, madingų žmonių atveju ir netokių madingų, kurie pamirštami. Na ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, dėl Sirijos, tai klausimas, situacija yra nepaprastai sudėtingi. Sakyčiau, e, Sirija yra tragiškiausia šalis regione, tačiau, aišku, e, tarsi nekalbam apie tai, bet galbūt jūs, eidami savo pareigas, galėtumėte duoti naujų postumių humanitarniai pagalbai. E, kitas dalykas, iš kur teisinė situacija sąlygojanti humanitarinės pagalbos teikimą, sąl... teisinės prielaidos, tai iš kur yra svarbus dalykas. Kalbant apie mano patirtį, tai remintis ją, ja, norėčiau pasidomėti, koks būtų jūsų prioritetas sprendžiant pamirštas krizis, dėl humanitarnių poreikių. Jūs kalbėjote apie saugumą parlamente, o taip pat ir ES institucijose vyksta diskusijos dėl to, ką reiškia saugumas. Na, o aš ir ne vien tik aš e, ir daugelis kitų mokslinio tyrimų rodo, jog vienas iš didžiausių, svarbiausių saugumo elementų tai yra švietimas ir darbo vietų kūrimas. Ar manote, kad yra įmanoma padaryti pažango šioje srityje? Žinau, kad nėra lengva to pasiekti, bet būtų įdomu sužinoti. Beje, E, jūs beje labai tinkamai kalbėjote apie priežastis ir kaip tai atsiliepia migracijos klausimams. Gal galėtumėte dar pakomentuoti šį klausimą. Toliau, SND frakcijos vardu, Uda Bulman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, sveikinu e, Jūs mūsų tarpę, sveikinu Jūs kaip tarybos atstovą, kaip ministrą, ponė Radmanai. Jūs kalbėjote apie apie tai, jog jauniausia ES valstybė narė perėmė pirmininkamą, aš manau, tai nekliūtis, o veikiau privalumas. Ir taip, noriu tik padrasinti, nesijausti suvaržytų, pasiūlyti naujų metodų, naujų vizijų. Štai tokios mano pirmas pastabos. Taigi noriu jūs padrasinti, nes parla parlamentas, šis komitetas e, palaiko jūs ir jūs labai plataus užmojo drąsę darbo tvarkę. Džiugu, kad ypatinga dėmesį ketinate skirti humanitariniai pagalbai, taikai, um, katastrofų rizikos prevencijai. Na, taip, aišku, labai svarbu užtikrinti šių skirtingų politinės darbo atvarkės punktų įgyvendinimą. Ir dar du klausimai, kurie nesusiveda vien tik jūsų programą. Jūs kalbėjote apie tai, uh, jog reikia drąsios darbo tvarkės skirtos darnaus vystimosi tikslų gyvenimui. Tai yra ir mūsų komiteto mm, įsipareigojimų sritis, tai yra ir nauj, tarybos pirmininkės sritis. Taigi matome, kad ir iš Davos yra teigiamų signalų, bent jau kalbama, tarsi kažkas tarsi pajudėjo, nežinau, ar dar žodžiai atvies, atves prie darbų, bet net ir Donaldas Trumpas kalba apie investicijas į e, vystimasi. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į tikrovę ir jeigu kreipiamės į draugus iš jungtinių tautų, tai visuomet jie mums atsako, kad pažanga yra pernelik lėta, trūksta postumių, tam, kad būtų prisimti politiniai įsipareigojimai. Tiesa, vyks ir aukšto lygio politinis formas šiuo metu viduryje. Taigi, kaip jūs vertinate ES politikos kryčių išorės matmenį ir kaip ketinate paskatinti e, teiginių postumių sklaidą, jeigu mes perimame uh, lyderio vaidmenį įvairių naujų technologijų srityje, kas vėl turėtų skatinti vystimasi. Taip, aišku, uh, daug teigiamų signalų iš Afrikos, per ateinančias keletą savaičių daug teks apie šį žemyną kalbėti, manome, matome, kad kyla našumas, produktivumas, auga BVP kai kuriuose šalyse, tačiau kita vertus tenka konstatuoti, kad tai toli gražu neužtikrina darnaus vystimosi, priešingai Afrikos visuomenė vyksta polarizacija, atsiranda naujas atotrukis tarp turtingų ir neturtingųjų, taigi e, ką jūsų manimo turėtų daryti ES tam, kad daugiau nei pratoje susitelktume į kovą su neligybė ir kokias priemonės turėtume skirti šiam reikalui. Dėkoju. Renew фракция Шарлз Каренц, prašau. Taigi, mano vardas Martin Hovenas, aš pasiskysiu kolegos vardu, dėkuoju ponė pirmininkė, ponė ministrė, noriu pasveikinti perimus pirmininkavimą, taip pat noriu padėkoti ir už tai, ką minėjote dėl breksito. Na, uh, kai kas iš mūsų taip pat dėl to apgailę stauja, na ir tiesą sakant, nežiūrint dabartinės Junktinės karalystės e, vyriausybės požiūrio, na, mes viską vertiname kitaip, aišku, šiaip gerai, kad minėjote Junktinę karalystę, mes esame vienas iš dėlių donorų vystimasi srityje ir be kita ko pasiekėme to, kad 4,7 procentai e, nacionalinių bendrų pamėmų būtų skirta vystimasi pagalbai. Na ir labai norėtųsi, kad pirmininkaujančioji Kroatija skatintų tiek visą ES, tiek ir tas šalis, kurios kol kas nepasiekė šio tikslo, pasiekti tų 4,7 procentų BVP vystymui. Tai yra 0,47 procentų vystymuisi. Jūs kalbėjote apie sąsajas tarp gamtinių stichinių nelaimių, karų ir e, epidemijų. Taigi yra tam tikra apibrieštis. Jeigu vyksta konfliktas, jeigu pažiūrėsite tokią, tokią šalį kaip Kaperūnas šiuo metu, tai e, e, kalba eina vien tik tais apie atsaką po didelio konflikto, tačiau ir um, kon, konfliktų prevencija, karų prevencija, taikos užtikrinimo pastangas. Jūs kalbėjote ir apie pabėgėlių situaciją. Kartais uh, kal, tenka kalbėti apie gyventojus, kurie yra dešimtmečius pabėgėliai, net ir vaikai, kurie tiesiog užauga kaip pabėgėliai stovyklose be švietimo. Sveikatos apsaugos siūlos ir tai, aišku, labai svarbus dalykas humanitarnės pagalbos srityje. Taigi tikiuosi, kad jūs pirmininkamo metu e, skatinsi ES vykdyti nuoseklę, suderintą politiką e, tai reiškia reikia apjungti humanitarinės pagalbos, vystome bendradarbiavimo ir taikos užtikrinimo politikas. Dėkoju. Šel riba iš žalių frakcijos netvyko, todėl suteiksiu žodį vice e, pirmininkui ponui Forfana. Poniai Forfana. Dėkuoju, ponė ministrė, už suteiktą informaciją. Na ir iš tikrųjų, jūsų minėti tikslai, konkrečiai bendradarbiavimas su Afrika, iš tikrųjų yra labai svarbus plataus masto tikslai, skaitant ir kovą su skurdu. Mes visi žinome, kad švietimas ir užimtumas darbo vietos yra problemiški dalykai. Taigi tęsiu toliau. Taigi minėjau, kad švietimo ir užimtumo klausimai yra svarbiausi, stengiantis išnaikinti skurdą. Juolab, jeigu mes norime užtikrinti Afrikoje dar nuvystimąsi. Taigi mano klausimas yra štai koks. Norėčiau sužinoti, e, kokias sektorius vers, verslo vystimasis galėtų prisidėti prie minėtų problemų sprendimo? E, ir kaip užtikrinti galimybę moteriams kurti verslus? Nes Afrikoje tai yra neretai įmonės kuriasi be moterų indėlio arba net nėra galimybių moteriams kurti įmonės. Kitas dalykas tai yra um, lytinis smurtas, uh, Na ir visai neseniai balsavome e, dėl rezoliucijos liečiančius vieną konkretų atvejų Nigerijoje, tačiau tai liečia aišku ir kitas šalis, kaip kad Kongo, Kamerūną. Taigi norėčiau pasidomėti dėl štai ko. Egzistuoja daugybė nevyriausybinių organizacijų, kurios skundžiasi, kad negauna tinkamos paramos tam, kad galima būtų užtikrinti moterų apsaugą. Jūs savo pasisakymo metu minėjote, jog be kita ko norėtume susijęti um, apsaugą ir vystimas, kalbėti apie daugia šalį požiūrį. Taigi, kaip ketinate užtikrinti parmą humanitarnės pagalbos įmonėms, e, organizacijoms tam, kad galiot, šios galėtų atlikti savo darbą, teikti pagalbą smurto aukoms ir netgi prisidėti prie to, kad tam tikrasme prasme būtų apskritai išnaikintos tokios smurto apraškos. Paprašysiu atsakyti mano klausimus. Dėkuoju. Kągi, puiku. Yra daugiau koordinatorių, norėčiau pasisakyti, ir nuolatinės koordinatorius, ir kiti nariai, tačiau galbūt tiek šiam klausimų raundui. Paprašysiu ministro atsakyti, o po to vėl galima bus užduoti klausimų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai, kad e, Kroatija tapo uh, valstybė nare, vienas iš didelių pasiekimų yra tai, kad kruatų kalba tapo oficialia kalba, tai naudojantis progą ir pasisakysiu kroatiškai, juolab, kad turime vertėjų. Taigi, kalbėsiu kroatų kalba. Vienas iš parlamento narių domisi dėl mano prioritetų. Dėkoju už išsakytą paramą. Na, kai mes kalbame apie saugumą ir krizės, tai šiame kontekste ypatinga svarba tenka švietimui, mokymui. Jūs domėjotės, e, iš kokios perspektyvos mes vertiname krizės. Tačiau, aišku, svarbiausias klausimas yra, kokios yra krizių priežastis. Ir mes turime kovoti su krizių šaknimis, priežastimis, jų atsirmadimo vietoje. Turime padėti žmonėms, nes kitaip e, piliečių, civiliniams žmonėms dėl krizių, dėl smurto e, tenka palikti savo namus, bėgti. Na, aišku, egzistuoja ir ekonominė migracija ir migracija, pavyzdžiui, kurią sukėlė karai. Taigi, Europos Sąjunga yra viena iš įtakingiausių pasaulio organizacijų, nors pas mus gyvena tik 7 procentai viso pasaulio gyventojų, mums tenka didelė atsakomybė, turime kovoti už įstatymų viršenybės principų užtikrinimą už taiką. Taigi ES turėtų pasitelkti diplomatinius kalalus, pasinaudoti politinėmis priemonėmis. Ir jau esu minėjęs, kad Europa turi būti stipri pasaulyje, kuriame gausų iššūkių. Taigi tai yra vienas iš mūsų prioritetų, bet tai ne vien tik mūsų prioritetai, tai yra ir ES prioritetai. E, mes sieksime mūsų prioritetai gyvenimo per narystę Europos Sąjungoje, NATO ir kitose svarbiausiose pasaulinėse organizacijose. Mes siekime e, propaguoti ir ginti tas vertybės, kuriomis grinčiama mūsų narystė šiose organizacijose ir kartu iškart išvelgsime į tai, kas jūsų manimo yra svarbu kalbėjote apie švietimą, mokymą, klimato kaitą, jaunimo mokymą, sportą, skaitmeninimą, e, geresnį saveikumą. Matome, kad kartais e, trūksta saveikumo, reikėtų šios rytie daugiau nuveikti. Taip pat tas pats pasakyti ir apie energetikos sektorių diversifikaciją. Uh, Taigi, jeigu mes e, priklausome dideliai organizacijai, e, reikia vadovautis daugiašališkumo principu, veikti iš vien. E, nuskambėjo nemažai panašių klausimų. Taip, sutinku, kad itin didelė svarba tenka švietimui, mokymui. Ponas Horanijai, be kita kokie lėšį klausimą. ponų pomeš klausimas. Nereikėtų apsiriboti vien tik tais kalbomis dėl principų užtikrinimo. Bet uh, turime būti pragmatiški, žodžiai turi atvesti prie veiksmų. Kai kalbame apie humanitarinę pagalbą, tai, tai nėra visų klausimų sprendimas. Mes pasirinkome tokį trišalį principą. Pirmiausia, taikos užtikrinimo, humanitarinė pagalba ir jau po to pagalba vystimuisi. Tai yra politiniai tikslai, kurie yra tarpusavėje susiję. Na, o juk tai yra pagrindinis raktas į konfliktų sprendimą. Nes nepakanka teikti pagalbą konflikto atveju, jeigu nėra išsprendžiamas pats konfliktas ar jo priežastis. Pande von der Leyen nurodė, jog ketinama surinkti konferenciją skirtą Europos ateičiai aptarti. Kokią Europą įsivaizduojame ateityje, gal ES ir nėra ideali, tačiau jai uh, alternatyvų nėra, tai yra vertybėmis grindžiama sąjunga ir po antro pasaulinio karo nebevyko karas Europoje. Įstatymų viršenybė ir taika, štai tokios yra pagrindinės vertybės ir jas įgyvendinami galime tek tapti sektinų pavyzdžių pasaulyje. Ir dar sėki pabrėžiu, kad nepaprastai svarbu užtikrinti uh, saveikumą. Visi pagrindiniai veikėjai, gyvendindami ilgalaikės priemonės, turi veikti iš vien. Ir turime dėti pastangų tam, kad tai būtų užtikrinta. Lygiai taip pat svarbu yra daugiašališkumo principas. Užsienio reikalų ministrų taryboje daug kalbame apie artimų rytų krizę, bet tai tik vienas iš pavyzdžių. minėjote, jog reikia drąsinti kitas šalis, tapti šalimis dorėmis. Taip, norėtume tai padaryti, o ponui Bulmanui galiu atsakyti štai ką. Kalbėti apie to trukį tarp turtingų ir neturtingųjų. Mes, Kroatija, kaip šalis, esame labai suinteresuoti tuo, jog būtų įveiktas šis atotrukis. ES taip pat turėtų prisidėti prie šių pastangų. Jeigu norime užtikrinti konvergenciją, jeigu norime e, suderinti ūkio augimą, norime vykdyti suderintą ekonomikos politiką, turime kaip ES įgyvendinti šį principą ir tik tais taps, tapsime uh, gerovės erdvė. Lyginant su tuo, kaip viskas atrodė Kroatijoje prieš 30 metų, tai niekas nebūtų net įsivaizdavęs, kad būtų namanama mums, kai šalį būti nepriklausomai. Um, klestinčiai šaliai, jau nekalbant apie um, narystė Europos Sąjungoje. Prieš 15 metų lankiau savo dėdę Hamburgė, patyriau kultūrinį šoką. Mm, na ir tiek pas mus Kroatijoje, tiek ir Slovenijoje matome narystės rezultatus, kokia padaryta pažanga, atvykstate e, į Kroatiją prie Adrios jūros, tačiau tai ne vien tik tais e, Kroatijos jūra. Ir jeigu prisijungsime prie Schengeno erdvės, ir čia beje mums reikalinga e, jūsų parama, Adrijos jūra taps dar artimesnė. Taigi yra bendra užduotis. Labai svarbu, kad politika būtų suderinta, nuosekli ir labai svarbu ne vien tik tais e, principai, bet ir gyvenimas. Ir beje, norėčiau padėkoti ir poniai prelegentai, poniai Fofana. Jūs kalbėjote apie moteris versle. Ir Kroatija, čia turime puikių sėkmės pavyzdžių, tikėjausi šio klausimo, nes e, tai man leidžia pagirti Kroatiją. Mes stengiamės e, skatinti moteris tam, kad jos taptų visuomenėje lyderėmis. Taigi, Kroatijoje turime daug vadovančių moterų, netgi mūsų prezidentė yra moteris, e, mo, užsienio reikalų ministerijai vadovauja moteris, o mano ministerija taip pat dauguma mano kolegių yra moteris. Taigi pas mus itin daug moterų vadovaujančiose pareigose, tačiau tai turėtų tapti tiesiog normaliu reiškiniu. Tai neturėtų būti kažkoks dirbtinis dalykas. Tiesiog turime sudaryti sąlygas vienodams galimybėms. O dėl uh, e, e, lytinio smurto, smurto prieš moteris, Kroatija ratifikavo Stambulo konvenciją. Pas mus yra daug nevyriausybinio organizacijų, kurios kovoja su smurtu prieš moteris. Mes norime užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Tai taip pat mūsų atsakomybės dalykas. Kaip visuomenė turime būti atsakinga, turime būti tokia visuomenė, kuri prisidės prie taikos, stabilumo, žodžio laisvės užtikrimo Kroatijoje. Taigi smurdo mažinimas yra labai svarbi užduotis. Pas mus dabar patvirtintas naujas teisės aktas dėl e, lytinio smurto, smurto prieš moteris ir kitokių smurto formų. Taigi e, visai neseniai mūsų vyriausybė kaip tik ir patvirtino šį naują teisės aktą. Na ir aišku, Mes tenksimės e, vykdyti politiką skirtą lygių galimybių sudarimo moteriams Afrikai. Prieš keletą mėnesių Kroatijoje laikėsi um, Etiopijos e, ministras ir stengiamės padėti moteriams ir mergaitėms, kurias traumatizavo karas. Turime šios rytie dėti daug pastangų tiek kaip visuomenė, tiek kaip, kaip ir Europos Sąjunga. Dėkoju. Turime dar maždaug 20 minučių tolesnėms diskusijoms. Ir matau, kad turime dar devynis žodžio prašysius e, narius. Taip pat reikės laiko ir ministrui atsakyti. Taigi, prašau e, klausti trumpai vertinsime, kaip būtų galima tai padaryti. Galbūt vienu etapu būtų galima visus klausimus išklausyti ir tada viską atsakyti iš karto. Pasteksime tai ir padaryti. Pirmiausia, ID vardu Bernard Simniok. Prašau. Dėkoju. Man. Uh pasirodė, jog pernelik e, mažai skirima dėmesio artimiesias rytams ir Sirijai, nes ES e, turi daug interesų tame regione. Tačiau, tiesą sakant, mes iš tikrųjų e, praleidame daug progų. E, na ir iš tikrųjų, e, jeigu pasižiūrėsime e, į visą regioną, tai kai minės aš šalis taip pat patiria um, humanitarinį spaudimą, kitų problemų ir tiesą sakant, dėl krizės ir e, Libane, ir Jordanijoje taip pat kyla rimtų problemų. Taigi, manau, kad mes esame patys itin suinteresuoti tuo, kad šie konfliktai būtų kiek įmanoma greičiau sprendžiami, tam, kad pabėgėliai iš Sirijos, iš kaiminių šalių galėtų grįžti, būtų atkrimas ūkis. Kaip Jūs tai vertinate? Antras dalykas, daug kalbama apie Afriką, tikrai pribrendo tam laikas, tai yra pamirštas žemynas, mes jį tarsi iš naujo atrandame, tačiau tarsi bandome ignoruoti konfliktus, problemas egzistuojančius Afrikoje, panašiai kaip ir artimuosius rytuose. Taip pat ignoruojame tai, kad Afrikoje vyksta e, dramatiška raida, mes ko ne netgi atsiliekame su savo politika ir E, nepaprastai greitai auga ir gyventojų skaičius ir aš manau, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio demografiniams pokyčiams Afrikoje, nes jei to nepadarysime, visa kita neduos naudos. Ir aš manau, kad tai atitiktų ir mūsų interesą, kiek manoma daugiau bendrauti su Afrikos lyderiais. Not... Dėkuoju, kad atstovė Bieta Kampa ne, netvyko. Toliau Guoja Miguel Urban Crespo, taip pat nematau šio parlamento nario, tad nuslatinis pranešėjas dėl humanitarinės paramos Norbert Noizer. Prašau. Dėkoju, ponė ministrė, už pristatytą labai stiprią programą, už prioritetus. Turiu klausimus dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, e, jūsų pirmininkamo metu e, teks e, dėrėtis dėl kotonų sustarimo tasos. Jis, šis sustarimas yra labai svarbu, ne vien tik tais e, dėl to, kad prie šio sustarimo prisijungusios 78 AKR šalis, bet dar ir dėl to, kad ir valstybės narės nuolat nuvertina, nepakankamai vertina šį sustarimą. Taigi manau, kad per sąžininką gerą prekybos politiką galima daug pasiekti, turime galimybių kalbėti apie žmogaus teisų užtikrinimą, galime įtakoti vyriausybių darbą. Manau, turime dėti visas pastangas tam, kad e, būtų toliau plėtojamas šis susitarimas. Ir taip pat, kad šio sutarimo kontekste būtų išryškintas parlamentarinis matmuo. Kitas dalykas tai yra, tarkim, jeigu Kinija arba ją ja, būtų pasirašysius tokį sutrimą su 78 šalimis, šios šalis nuveiktų daugiau negu ES. Gal galėtumėte padėti suvokti valstybėms narėms, kad e, reikia tęsti sutrimą, įnešant į jį nepaprastai stiprią parlamentarinę dimenciją. Toliau kitas dalykas - krizės. E, atkreipsiu dėmesį, kuri gal kiek yra pamiršta, ji kyla arba jau net ir įsitvirtino. Tai yra e, vis didėjantis bado pavojus Sahelio regione. Na ir tenka būkštauti, kad daugelie pabėgėlių stovyklų Nigerijoje, Nigerija, e, humanitarinė situacija vis labiau praštės, o rytų Afrikoje jau siaučia skeriai ir todėl tiesiog sunaikinamos žmonių galimybės apsirūpinti maistu ir aš manau, kad tam reikia skirti daugiau dėmesio, nes mes kaip Europos Sąjunga ir jūs kaip pirmininkaujantį šalis, manau, susidursite su dideliais iššūkiais dėl minėtų dalykų. Ačiū Monika Silvana Gonsalės. Dėkoju Silvana Gonsalės, Saldemokrato vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Taip, visiškai pritarėme tam, ką jūs labai nuodugniai išdėstėte, kalbėdami apie savo prioritetus ir pirmininkamą, o dabar reikia perti nuo žodžio prie darbų, nes tikrai teisingai pastebėjote, kad e, poreikia augas ir su mūsų atsaku. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad įsipareigojate išlaikyti palaikyti bendradarbiavimą su vidinių pajamų šalimis, kurios vystosi, tačiau um, tai nereiškia, kad dėl padarytos pažangos mes turėtume nutraukti savo pastangas ir parmą joms. Na, trunksta laiko, taigi turiu vieną klausimą ir prašymą. Prašymas dėl Latino Amerikos šalių. E, taigi, E, norėtųsi, kad dėl to, jog yra strategija Afrikai, yra prioritetas Afrika, būtų pamirštos kitos šalis, konkrečiai Latino Amerikos. O klausimas yra štai koks. Nors ir nėra kol kas pripažintas klimato pabėgėlio uh, statusas ir apibrieštis ir Ženevos konvencija tai dar neįtvirtinta, tačiau jūs minėjote, kad daug pabėgėlių turi išvykti iš gimnosios vietos dėl klimato priežasčių. ES turi žengti priekį ir nelaukti, kol kiti tarptautiniai e, veikėjai imsis žingsnių. Ką ketinate daryti tam, kad būtų patvirtintas balsamo metu mechanizmas skirtas tokių akmenų apsaugai? Pavyzdžiui, ir kitose komitetuose apie tai kalbama, kalbame šias problemas, o mes vis devė komitete norėtume pakalbėti apie tai, kaip apsaugoti klimato pabėgėlius. Dėkoju. Dėkoju taip pat vertėjai paprašė kalbėti, kalbėtų šiek tiek lėčiau, kad tikrai būtų galima viską išversti. Taigi, prašymas kitiems kalbėtojams kalbėti lėčiau. Nors pirmininkas tikisi, kad viskas buvo labai aiškiai išsakyta. Toliau kitas kalbėtojas. Žalių vardu. Šauns. Dėkoju. Na, aš taip pat e, prisidės prie tų, kurie kalbėjo. Norėjau kalbėti apie klimatą, kalbėti apie humanitarinės paramos tą tinklą ar centrą. Tai mes suprantame, kad klimato kaita stiprėja, taip pat didina gamtinių nelaimių dažnumą ir stiprumą. Taip pat e, reikia galvoti apie tai, kokia žala yra padaroma mažų pajamų šalims ir e, galbūt čia tinkam sakyti, tai, tai taip pat ir mano šaliai už tai, kad mes augome naudodami iškastinį kūrą. Kita vertus, vystimosi parama taip pat yra galimybė mažų paimų šalims pereiti prie, klim, prie klimatui draugiško raidos būdo ir nenaudoti tiek daug iškastinio kūro. Čia galima technologinių perdavimų pasiremti ir netiek daug remtis iškastinio kūro technologijoms. Taigi šiame kontekste porą klausimų. Pirma, ką ketinate konkrečiai daryti, kad vystimosi aspektai būtų traukti į klimato kaitos politiką ES, jums pirmininkaujant, įskaitant ir žalį kursą. Toliau. Klimato migrantai. Pone Gonzalės apie tai kalbėjo. Na, iš, iš pačių labai panašumus klausimas būtų. Ką darysite, kad būtų galima sukurti pasaulinę pabėgėlių dėl klimato kaitos sistemą, turint galvoje, kad migracija vis dažniau kelia klimato kaitos veiksniai. Ir matome, kad tai turbūt yra tokia labai lietai, be prasidanti nelaimė, bet ji vis tiek vyksta. Ir dar vienas labai konkretus dalykas dėl humanitarinės paramos elementų. Labai dažnai humanitarinė parama teikiama tiesiog pinigų pervedimais. Ir tuo pačiu gali būti ir kitų elementų, pavyzdžiui, e, rizikų mažinimas ir panašiai, visą tai galėtų prisidėti prie pinigų pervedimų ir tai galėtų padėti kovoti su skurdu. Taigi, kokį jūs bendrai matote šios priemonės vaidmenį tolesnėme vystimas bendrabiavime? Dėkoju. Dėkoju, Dominik Bild, ID. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė savo programoje kalbėjote apie migracijos krizės sprendimus. Kągi siūlot konkrečiai, kaip ketinate palengvinti migrantų gražinimą, ypač į tas šalis, kur ES yra pasirašęs sutarimus. Pavyzdžiui, Afganistanas galėtų būti tokia šalis pavyzdys. Toliau, kalbant apie vystimosi politiką, jūsų šalies prezidentas pabrėžė, kad reikia tęsti diskusijas ir pradėti diskusiją dėl stojimo su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Prancūzija tai yra atmetusi. Taip pat raginama paspatinti procesus su Bosnija ir Hercegovina. Tai ką galite šiandieną pasakyti? Ar šie šalis, Albanija, ypač Albanija ir Bosnija ir Hercegovina, tikrai atitinka ES reikalavimus? Ypač turint galvoje ekonominę, politinę ir saugumo situaciją krikščionim šioje šalyje, šiose šalyse. Dėkoju. Thank you. Uh... Dėkoju. Per Francisco Mažurin, Saldemokratų vardu. Dėkoju. Labai trumpai kalbėsiu. Dėkoju visus jūsų pasisakymus. Norėčiau tik vieną dalyką pabrėžti. Tai, kas dažnai būna pamirštama humanitarinėse krizėse. Pavyzdžiui, toks elementas kaip laikinas pabėgėlių buvimo šalyje, tarkime Bosnijoje. Manau, kad ten humanitarinė situacija dabar yra tikrai neraminanti. Ir manau, kad visa Europa, ne tik Kroatija, visa Europa turėtų imtis šio dalyko. Per kitus klausimus jūs jau esate pasakęs, kad reikia saugoti Europos sienas nuo nelegalios migracijos. Be abejo, tai be abejo tikra tiesa, kad e, vyksta taip pat ir ne, netvarkinga, neteisėta migracija. Kita vertus, čia kalba eina apie žmonės. Žmonės, kurie atsiduria siaubingose, iš motarinės perspektyvos siaubingose sąlygose. Ir Kartais taip pat tą migraciją kelia klimato kaita ir kiti reiškiniai. Mūsų šiuo metu turimos teisės priemonės yra nepakankamos tvarkyti su šiais dalykais, tad kokia jūsų nuomonė? Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau, kas toliau sąraše? Ramos iš Rinių. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, linkiu Jums sėkmės per pirmininkavimo pusmetį. Mes, aš sėdžiu štai čia salėje. Taip pat norėčiau paraginti Jūs imtis tam tikrų veiksmų. Jums reikės tvarkyti su daugmės finansų programos tvirtinimu per jūsų pirmininkavimą. Atkirai galite užtikrinti, kad mums užteks lėšų Afrikos patikos fondui bei kitiems vystimosi partnerysčių instrumentams. Ar tikrai viskam užteks lėšų? Taip pat turiu parašymą. Šiuo metu Maroko parlamentas ketina tvirtinti įstatymo projektą, kuris vienašališkai padidins Maroko teritorinių vandenų, vandenų teritoriją. Ir to iš principo padarys invaziją į ES teritorinius vandenis, e, Ispanijos teritoriją, Kanarų salų teritoriją. Jungtinių tautų tarpinės e, sutartys sako, jog jokia šalis negali vienašališkai keisti savo išskirtinės ekonominės zonos teritorijų ar teritorinių vandenų. Taigi, Marokas čia panašu, jog mano, kad gal, na, turi suverenumą Vakarų Saharos teritoriją, tačiau žinome, kad Vakarų Saharas tik nėra Maroko teritorija. Norėčiau, kad kaip pirmininkaujantis šalis norė... labai griežtai pasipriešintumėte bet kokiam e, sprendimui e, dėl to, kad e, bet kokios trečiosios šalies teritorinių vandenų e, sienos būtų nustatytos e, vienašališkai, nes tai turėtų būti daroma sutinkamai su tarptų teisė jungtinių tautų kontekste. Dėkoju ir nebejoju, kad taryboje tai ir užtikrinsite. Ačiū. Dėkoju. Trys dar liko parlamento nariai. Taigi prašau visų kantrybės. Taigi Šals Garins Renew. Dėkuoju, ponė pirmininkė, du klausimus turiu. Pirmiausia, dėl institucinė darbo. Taigi greitai perėsim prie Andičių ir e, kyla klausimas, kaip ketinate integruoti vystimosi paramą Europos Sąjungos biudžetą. Tai žodžiu iš klausimo jums, nes jūs esate atsakingas už e, humanitarinę paramą ir jums, klausim, jums šis klausimas yra keliamas, kaip galima įtraukti visą, visą tokią paramą Europos Sąjungos biudžetą, nes dabar kai kurie dalykai yra atskirti. Taip pat, koks jūsų manimo ateityje bus e, tarybos ir parlamento vaidmuo, siekiant užtikrinti tinkamą vystimosi paramą ateityje. Taigi čia pirmas klausimas vis, e, visą tai dabar. Antras klausimas yra labai skubių dalykų šiuo metu. Žinome, kad yra koronavirusas Kinijoje, kuris yra perdamas iš žmogaus žmogui. Taigi plinta šinos virusas ir yra, na, yra dėl ko susirūpinti. Galime prisiminti ebolos krizę, kurią išgyvena prieš keltą metų. Manau, kad tikrai reikia mm, labai susirūpinti ir spauda mm, aiškina, jog komisija ketina išplatinti informaciją, ką ES ketina veikti ir kaip ES ir komisija yra pasiruošusi reaguoti iš iššūkį. Taigi mano klausimas, kokie bus priemonės tiek vidinės, tiek išorinės reaguojant į šią krizę? Ir e, ką komisija ketina daryti šioje srityje? Ypač klausimas man kyla išorinės, dėl šiandienos dimensijos, kovoja su šio koronavirusu. Jūs kaip tarybos pirmininkas dalyvausite strategiškai svarstant, kaip kovoti su šiuo reiškiniu. Tikrai reikia nenulėsti akių nuo to, kas vyksta ir būti pasiruošus reaguoti šią situaciją. Dėkuoju. Osorinio, saldemokratai. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Komentarinė parama dažnai būna teikiama labai skubiai, tačiau taip pat yra svarbus ir prevencinis elementas. Ir būtent todėl labai svarbu e, kartu vykdyti ir vystimosi paramą ir vykdyti kitas partnerystės, kurios padėtų, pavyzdžiui, užsimti katastrofų prevenciją ir kitais svarbiais dalykais. Esu e, komiteto tarp parlamentinio bendravimo su Afrikos karibų regiono, e, regiono parlamentais ir Noriu paklausti, ką galvojate apie tolesnį bedavimą po kotonų sustarimo, kokie yra tolesni galimi žingsnai. Reikia stiprių ir ambicingų žingsnių iš mūsų pusės, taip panašiau pabrėžti tai, ką sakė kolega Norbert Noizer. Kalbėjo apie parlamentinį aspektą dėl, galimo, dėl tolesnio sustarimo po kotonų. Svarbus yra labai svarbus čia geopolitinis elementas Ir tikiuosi, kad Kroatija supranta, jog mes turime turėti galimybių imtis geopolitinių veiksmų, remiantis mūsų vertybėmis, imtis tvarių veiksmų. Tad e, labai tikiuosi, kad pirmininkaujant Kroatijai bus ir apgintas parlamentarinis elementas, ir taip pat bus, jis bus plečiamas ir praktikuojamas. Dėkoju. Dėkoju. Paskutinis klausimas. Gerai. Pane Bentler atsisako klausimo, nes jau klausimą uždavė kitas narys. Taigi, dabar steiksime žodį ministrui, kad atsakytų iš šios klausimus ir išsakytų baigiamus komentarus. Yeah, thank you, thank you, thank you very much. Labai ačiū. Pradėsiu nuo klausimo, kurį uždavė ponas Sinjok. Žinoma, Afrika yra labai svarbi ir Turime jos nepamiršti. E, e, ir Afrika jau įtraukta į tarybos diskusijų planus dėl Sirijos. Norėčiau pasakyti, kad daugiau kaip pusė Sirijos gyventojų e, paliko savo gyvenamasias vietas dėl konflikto, karas, dėl karo atsirado 7 milijonai pabėgėlių o 11 milijonų siriečių reikia humanitarnės paramos. Ir iš tikrųjų ES tai didelis rūpestis. Nuo 2011 metų daugiau kaip 400 tūkstančių siriečių žuvo ar neteko gyvybės. Pone Bulmanai, pone Nozer, visiškai su jumis sutinku dėl to, dėl tų 78 AKR e, šalių ir dėl to, ką sakėte apie susitarimą ir bendradarbiavimą tarp parlamento ir pirmininkaujančios šalies. Iš tikrųjų, reikia užtikrinti, kad vyktų šis bendradarbiavimas ir kartu su jumis iš vien dirbtume ties kotonų susitarimo tasa. Um, dakako i, i gospođa Go, uh, Gonzales i... Um, i uh, e, e, dėl to, ką po ko klausė ponia Gonzales dėl Latino Amerikos, tai Latino Amerika yra mūsų darbo objektas taryboje, tai yra svarbi tema, ne tik Venezuela ir ne tik taryboje, bet ir prekybos taryboje. Tiesiog vakar kalbėjome apie Merkosūrą, taigi Latino Amerikos nepamirštame. Europa kaip pasaulinė veikėja skiria dėmesio visoms pasaulio šalims. Turime nepamiršti, kad visos trečiosios šalis turi jausti, kad naudinga palaikyti santykius ES, nes mes eksportuojame taiką, stabilumą, įstatymų viršenybę, laisvę, žmogaus teisės, visas mūsų pamatinės vertybės, kuriomis ES gali didžiuotis. Jeigu kalbėsime apie migraciją, tai pana Maherini minėjo migraciją iš Bosnijos ir Hercegovinos į Kroatiją ar tą vadinamą į Balkanų kelią. Labai svarbu, kalbant apie šį reiškinį, skirti migrantus, žinoma, pabėgėlius, kuriuos reikia gerbti laikantis visų konvencijų ir sudarytų sustarimų, bet yra viena vertus pabėgėliai ir kita vertus yra neteisėtų migrantų, migruojančių kontrabandos būdu. Tos dalykus reikia skirti. Mes šiuo metu saugome tūkstančio kilometrų sieną tarp Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, saugome sieną nuo neteisėtos kontrabandos. Ir tai didžiulis darbas ne tik Kroatijai, bet ir Europos Sąjungai. Žinoma, jeigu kas nori patekti į šalį smurtiniu būdu ar neteisėtai, tai tai yra nepriimtina. Visi turi parodyti dokumentus, jeigu nori atvykti į šalį. Ir reikia skirti migrantus, kurie bėga nuo karo, ar ekonominius migrantus, bei nusikaltelius ir kontrabandininkus. Yra daug žmonių atvykstančių iš Afganistano, Kroatija laikosi visų susitarimų e, pasirašytų ir visų susitarimų kylančių iš ES sutarčių. Kalbant apie NDC fondą, mes dirbame šio klausimu ir e, diskutuojame dėl daugiametės finansinės programos. Tai yra klausimas, kuris yra e, tarybos pirmininko Šarlio Mišelio kompetencijoje ir mes apie tai nepamirštame. Buvo e, išsakytas klausimas dėl Sahelio ir dėl to, kad Afrikos šalis laukia pagalbos iš mūsų. Penkios Sahelio šalis laukia iš mūsų paramos. Žinoma, tai yra didžiulė krizė. Jau esame suteikę materialinę ir finansinę pagalbą Taip pat esame nusiuntę ekspertų padėti vietos gyventojams, kad būtų užkristas kelias gilesnei kriziai. Tai yra keturšalis dalykas, nes taip pat jis yra susijęs ir su klimato kaita, kas yra taip pat Kroatijos e, prioritetas. Tai nėra vien tik Kroatijos prioritetas, aišku, tai yra prioritetas mums visiems negalime tikėtis, kad Kroatija, Kroatija pirmininkavimo metu išspręs visas problemas, e, tarsi panaudodama stebuklų lasdelę. Mes visi turime prisidėti sprendžiant tas problemas. Mes esame jauniausia ES narė, visai neseniai išbridę iš karų ir komunizmo ir, aišku, mes pasiryžę ginti Europos bendrus interesus, bet turime tai daryti visi kartu. Dėl būsimo Europos parlamento valdmens, tai bendradarbiavimas yra ypač svarbus dėl koronavirusų, viruso iš Kinijos. Mes suprantame problemą, bet yra organizacijos atsakingos už šios klausimus e, ir jos turi mums padėti susidoroti su šiuo pavojumi kylančiu iš Kinijos. Visos humanitarinės krizės mums svarbios, mes jų nepamirštame. Aišku, poreikių yra daug, yra daug lūkesčių nukreiptų į ES, bet kita vertus, ne visada mūsų priemonių ir galimybių pakanka. Aišku, visada reikia kovoti, kad turėtume pakankamą finansavimą. Ir e, e mes turime būti solidarūs su kitomis šalimis nes mūsų viena iš pamatinių vertybių yra solidarumas, yra žmogiškos, žmogaus teisės ir tai to turime nepamiršti. Mes tai suprantame, parlamentas tai suprantame, mes turime būti atsakingi ir kovoti už savo principus. Taigi per tą pusmetį Kroatija nori ne tik atsidėti tą e, laikotarpį ir laukti po to kito pirmininkavimo. Ne, mes norime palikti ilgalaikį ženklą, prisidėti prie solidarumo ir Europos vertybių plėtros ir dėti pastangų, skleidžiant e, supratimą apie daugiašališkumo svarbą, nes tai yra vienintelis būdas veikti. Negali būti viena šalis pirma, o po to kitos. Žinoma, turime dirbti visi bet ne visada tai lengva. Turime kalbėtis. Daugia šališko sistemą panaudoti ne visada lengva, bet kuo daugiau kalbėsime, tuo lengviau sutarsime. Dėl taikos palaikymo veiklos ir humanitarnės ir vystymosi politikos, tokios trišalio požiūrio, čia mes dar siūlome pridėti dar vieną aspektą, tai yra klimato kaita. Taigi turime keturšakį požiūrį. Taikumas, e, humanitarinė pagalba, vystamoji pagalba ir klimato kaita. Mes suvokiame savo atsakomybę, mes toliau dirbsime kartu visais šiais klausimais, kuriuos paminėjote jūs. Ir ypač vertiname bendradarbiavimą tarp tarybos ir parlamento ir būsime visada jūsų dispozicijoje. Na ir dabar pabaigai norėčiau tarti keletą baigiamųjų žodžių. Pone Tobė, gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė buvo dalyvauti konstruktyviai keičiantis nuomonėmis su jumis įvairiomis temomis. mūsų kompetencijos srityje ir lauksiu tolesnio mūsų bendro darbo. Ačiū, kad atėjote išklausyti e, mano pasisakymą apie mūsų prioritetus. Galbūt man nepavyko detaliai atsakyti visus e, jūsų klausimus, bet tam turėsime dar laiko iki birželio pabaigos. <clears throat> Susitiksime dažnai, aš tikiuosi. Ir galiu jūs patikinti, kad kad Kroatijos e, duris visada bus jums atviros. Galbūt mes nesame tobuli, bet stengsime dirbti veiksmingai. Kuo daugiau investuosime į šį darbą, tuo daugiau pasieksime. Na, man matematikoje ypatingai gerai nesisekė, bet aš žinau, kad 0 plus 0 yra 0 vis tiek, o 0 plus 1 ar plus 2 yra daugiau ir duoda geresnį rezultatą. Taigi, kuo mes būsime aktyvesni, pasieksime rezultatų. Aišku, siekdami tarpusavę supratimo, e, kuris įrašytas ir mūsų sutartise. Ačiū. Thank you, minister. Ačiū ministrė už atsakymus į klausimus, už jūsų dalyvavimą šioje diskusijoje. Žinoma, mūsų komitetas linkia jums kuo didžiausios sėkmės pirmininkavimo metu. Na ir kaip pastebėjote iš mūsų narių klausimų, klausimų mes turime daug, bet tik dėl to, kad turime daug lūkesčių iš jūsų pirmininkavimo. Taigi baigėme šią diskusiją ir toliau posėdį tęsėme šiandien 14.30 ir pradėsime klausimus dėl Europos paramos tvariam vystimuisi veiksmingumo. Ačiū.